Kolegi, vi prego di. Labas rytas, gerbiami kolegos. E, matau, kad gausiai susirinkome. Ir nebegalime per triukšmą girdėti, ką sako pranešėja. Na, turiu pakalbėti apie darbo tvarkės projektą. Vakar buvo išplatintas naujas projektas, kuris šiek tiek mm, skiriasi nuo pradžioje išplatinto e, projekto. Tai yra E, mes atidėjome tam tikras temas, e, kurias turėsime aptarti 27 dieną. Dar vienas dalykas. Buvo priimtas sprendimas, tai yra 15 birželio dieną, turėtumėm patvirtinti rezoliucijos, rezoliucijos projektą, e, kuris yra susijęs su bendra užsienio ir saugumo politika. Trečias dalykas ponas Volskis turės pateikti pranešimą apie tai, kaip įvyko E, NATO asamblėjos e, susitikimas Varnoje. Ir dar vienas dalykas, turėsime e, susitikti po pietų su kolegomis iš Maroko ir su jais kalbėsime apie ten įgyvendinamas reformas. Galiausiai turėjome šiandieną keistis nuomonėmis su Egipto užsienio reikalų ministru, tačiau pasikeitimo nuomonėmis nebus. Taigi Tiek būtų dėl naujo darbotvarkės projekto, ar jam prieštarautumėte. Jeigu ne, tada darbotvarkės projektas yra tvirtinamas. Toliau kiti pranešimai. Pirminkų sueigos e, suteikti įgaliojimai ir atitikimas e, jiems. Ponas Brok yra pranešėjas Gualtieri, taip pat ir Verhofstadt. Jie dabar uh, kaip tik tai nagrinėja e, vyriausios įgaliotinės e, politinės atsakomybės e, aspektus. Ir pačios išrašveiksmų tarnybos veikimo kai kurios aspektus. Todėl kitą rudenį bus bandoma pateikti rekomendacijas šitais klausimais. O dabar periname prie darbo tvarkės klausimą dėl sąjungos metiniam biudžetui taikomos, taikomų finansinės taisyklės pranešėja Franciska Katarina Brantner. Ir turime keistis nuomonėmis dėl šio projekto. Pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 17 diena, 12 valanda. Tai yra esminė reforma ir todėl labai susidomėję klausysimės pranešėjos pasisakymą šito klausimu. Prašom žodis Jums, ponia Brantner. Um, labas rytas, gerbiami kolegos. Ačiū, kad e, susirinkote taip anksti aptarti finansinių taisyklių temą. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą, rengiant šį nuomonės projektą. Iš tiesų, dabar tekstą patobuliname. Norėčiau pabrėžti štai ką. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Ir um, dėl daugelio pakeitimų problemų neturėtų kilti, tačiau yra, pavyzdžiui, 12 pakeitimas, 11 pakeitimas ir 4 pakeitimas, kurie yra problematiški. Pradėkime nuo ketvirto pakeitimo. Jį pristačiau pereitą jau kartą ir kalbėjau apie tam tikrus pasaulio regionus, kurie galbūt nėra nušviečiami žiniasklaidos. Pavyzdžiui, tam tikros besivystančios šalis, kuriuose yra vykdomos ES e, misijos, tačiau nesiunčiama didelė, didelis kiekis e, žmonių. Dėl tos priežasties mes manome, kad turėtų šiek tiek būti patobulintas siūlomas komisijos tekstas. Na, Galbūt reikėtų pasitikslinti, gal komisija galėtų e, įpareigoti savo atstovybę, patvirtinti tam tikrus sprendimus ir jeigu e, būtų, bus teigiamas atsakymas, tada situacija bus e, daug aiškesnė. Todėl kol kas atsakymo dar negavau ir ponė Kreslė pateikė tokį e, pasiūlymą, kad e, vietoj to, kad tam tikrai pareigojimai būtų atgal deleguojami komisijai, galbūt reikėtų E, imtis kažkokių kitokių veiksmų, kad būtų geriau galima atsekti vėliau mūsų skiriamas lėšas. Kaip jau minėjau, atsakymą dėl to turėčiau gauti po pietų. Toliau vienuoliktasis pakeitimas dėl patikos fondo. Būtų naudinga ES e, administruoti Europos investicijų banko Ir žinau, kad dėl šio pakeitimo nuomonės įsiskyrė ir nežinau, ar pavyks susitarti, nes, ne, nesiekiant kompromiso. Pažiūrėsime, kaip bus ateityje. Tai yra iš tiesų dar vienas 55 straipsnis, kuris iš tiesų yra e, labai sudėtingas ir galbūt dėl jo mm, nebus lengva susitarti. Dabar perikime prie 12 pakeitimo. Jame e, kalbama apie tiesioginę paramą iš biudžeto. Vakar e, susitikau su PPE atstovais ir jie abejojo dėl trečiosios dalies, dėl stebėsenos aspekto. Ir Galbūt e, reikėtų pakeisti šį tekstą išbraukiant e, žodį monitoring. Taigi bus kalbama, tik tai bus rašoma štai kaip civil society to increase uh, transparency and public access to information. Toks būtų mano uh, žodinis pakeitimas išbraukti uh, žodelį monitoring. Tikiuosi, kad uh, m, tokiu būdu bus uh, nebekils daugiau problemų dėl šio pakeitimo. O kai dėl visų kitų pakeitimų, tada turėčiau vieną pasiūlymą dėl ALDE pakeitimo. Ten, kur kalbama apie priemonės, skaidrumą, Taigi turėtumėm kalbėti ne apie tuos asmenys, kur jie e, gauna lėšas, tačiau turėtume kalbėti ir apie tai, kas yra daroma su tomis lėšomis. Alde pakeitime rašoma, kad e, e tokia sąlyga turėtų būti taikoma tik ketvirtai antraštiniai biudžeto daliai. Aš norėčiau išbraukti tą konkrečią e, e, nuorodą į ketvirtą antraštinę dalį ir palikti tokio bendro pobūdžio nuostatą. Todėl klausiu, ar toks pasiūlymas yra priimtinas išbraukti tą nuorodą į ketvirtą antraštinę dalį. Jeigu man pritarsite, puiku, tada aš galiu e, taip ir pasielgti. Ačiū. Thank you. Now the floor is to the shadow rapporteur. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniam pranešėjui. Ponui Nainskiai. Pone Nainski. Pone ir ponios, norėčiau visų pirma pasakyti, kad e, e, džiaugiuosi, kad tuo, kaip buvo rengiama tokia labai svarbi nuomonė ir tikiuosi, kad e, bus skaidriau ir aiškiau e, tvarkomas ir administruojamas ES biudžetas bei ES pinigai. Na, dėl kai kurių dalykų nuomonės įsiskyrė tarp frakcijų, pavyzdžiui, dėl naujo patikos fondo įsteigimo arba, pavyzdžiui, dėl tam tikrų e, galių administruoti biudžetą delegavimo komisijai. Pereitą savaitę jau pasakiau, kad e, patikos fondai E, turi būti tvarkomi ir administruojami tik komisijos, nes tai yra naujas mechanizmas ir dėl tos priežasties reikia užtikrinti Europos parlamento priežiūrą jo atžvilgiu ir e, Visą tai turėtų būti įkomponuota į komisijos biudžeto patvirtinimo procedūrą. Europos komisija, e, Europos parlamentas dėja neturi dabar tokių galimybių ir dėl tos priežasties yra nepriimtina, kad ES e, biudžeto eilučių tam tikras administravimas gali būti perkeliamas e, komisijai. Nes manau, kad tokiu būdu e, būtų sukurta daugiau problemų, nei jų įsprendžiama. ES neturės stiprios išorės santykių tarnybos, jeigu bus perkeltas tam tikros šios e, tarnybos atliekamos funkcijos kitoms struktūroms. E, tai norėtumėm akcentuoti EPP frakcijos vardu. Ačiū uždėmesi. Bene, ci sono. Ar būtų dar norėčiau komentuoti ar pasisakyti Atrodo, kad ne. Tuomet dėkoju kolegai Brantner ir kolegai Neinski ir tuo būdu šį darbo tvarkės punktą baigiame nagrinėti. Kitas darbo tvarkės punktas yra kolegos Sairus Volski pranešimas. Jisai yra e, delegacijos ryšiams su NATO parlamentinė asamblėje pirmininkas. Tačiau kadangi jo nėra, tai turėsim atidėti tą klausimą, padarysim dešimties minučių pertrauką, kol ateis kolega Volskis. Ten minutes. <laughs> We have no other chance anyway. Bene, il relatore è arrivato. Pranešėjas jau atėjo. Atrodo, jog yra labai nustebęs. Kaip ir kiekvienais metais 27-30 gegužės vyko pavasarinė NATO asamblėje, parlamentinės asamblėjos sesija Varnoje. Buvo 250 delegatų iš sąjungininkų parlamentų Europos parlamentas buvo nusiuntęs savo atskirą delegaciją. Mūsų delegacija buvo sudaryta iš penkių narių. Kolega Sairus Volski, kolega Pasku, Viera Mandurel, Tanok ir e, kolegė Jatinmaki. Ir ten taip pat dalyvavo NATO generalinis sekretorius, Bulgarijos užsienio reikalų ir gynybos ministras pagrindiniai penki darbo tarkės klausimai buvo tokie arabų, arabų valstybių e, pavasaris, Afganistanas naujoje NATO, strat, naujosios NATO strategijos kontekste, side defense. Mūsų pranešėjas Sairus Volski, kaip tik dabar apie tai pakalbės, jam ir suteikiu žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, jūs pateikėte faktus, todėl aš pateiksiu įvertinimus. E, Parlamentinės anglėjame dirbome atskirose e, komitetuose, pavyzdžiui, e, gynybos ir saugumo, mokslo ir ekonomikos komitete. Buvo kalbama apie NATO naują strategiją, buvo pateikiamos įvairius perspektyvos, e, buvo kalbama apie e, revoliuciją arabų šalyse bei e, situaciją bei pastaruosius įvykius Baltarusijoje bei Afgan Afganistane. Saugumo ir gynybos komitetas. Ten e, daugiausiai buvo kalbama apie išteklių pasidalymą e, susidariusiuose e, situacijose, kai valstybės narės turi taupyti ir buvo pateikta speciali ataskaita e, apie NATO ir ES, ją pateikė ponia Emelinė, buvo kalbama apie bendradarbiavimą su NATO NATO organizaciją ir ES kaip strateginę partnerę. Pranešėja e, sakė, kad reikia eliminuoti likusias kliūtis NATO ir ES bendradarbiavime kad būtų galima išnaudoti iki maksimumo bendradarbiavimo teikiamo potencialą. Buvo kalbama apie Lisabonos e, sutartį ir problemas susijusias su tam tikrų dalykų įgyvendinimo. Pranešėjas sakė, kad ES susidūrė su tam tikrų e, karinių gebėjimų trūkumu, dėl to, kad e, sumažėjo visuomenės parama skirti daugiau lėšų gynybos esryčiai. Taip pat buvo kalbama ir apie Britų ir e, Prancūzų pasirašytą bendradarbiavimo sustarimą karinėje srityje. Apskritai m, buvo išreikšta labai daug kritikos. Ir plenarnio posėdžio metu e, kaip jau buvo sakyta, dalyvavo NATO generalinis sekretorius, taip pat Bulgarijos užsienio e, reikalų ministras bei e, atitinkami NATO misijų vadovai. Na ir lyginant su ankstesniomis e, NATO e, parlamentinėmis asamblėjomis, galiu sakyti, kad dėje turiu nuvilti jūs dėl pasiektų rezultatų, nes e, pradžioje buvo iš tiesų trūko susidomėjimo, vėliau šiek tiek e, situacija pasikeitė, tačiau pačios diskusijos, kad kaip ir pavyzdžiui, kalbant apie NATO ir Europos santykius, na, pasižymėjo tuo, kad trūko ir dėmesio, ir pagarbos. Kokios temos buvo aptariamos? E, tai buvo temos ar e, horizontalios temos. Pavyzdžiui, arabų pasaulio pavasario revoliucija buvo kalbama apie Libiją. Mes mm, Pritarėme tam, kad NATO turėjo pradėti karinę misiją e, Libijoje tam, kad būtų apsaugoti Libijos piliečiai. Tačiau ta misija turėtų būti ribota laike. Toliau buvo e, kalbama apie e, raketų apsauginį skydą. Turkija galbūt nenorės prisijungti prie šio projekto, todėl antrasis radaras galėtų būti įdėktas Bulgarijoje. Toliau buvo kalbama apie e, tai, kad tam tikros e, struktūros NATO ir Rusijos galėtų būti kūriamos kartu. Na, tokios temos buvo aptartos Ir tokios išvados buvo pasiektos. Dabar dėl Afganistano. Afganistane yra labai daug karių ir dėja labai daug žuvusių. Žuvus Bin Ladenui kai kurie e, pareikalavo e, atšaukti, išvesti karius iš Afganistano. NATO generalinis sekretorius pareiškė, kad yra pasirengęs išvesti visus karius iš Afganistano iki 2014 metų. Kad, kai dėl naujos NATO strategijos buvo kalbama apie tai, kad reikia pasiekti e, pusiausvyrą tarp dėl naujo e, dėl bendros apsaugos pagal penktąjį straipsnį ir naujų iššūkių. Kai kurios šalis pasakė, kad e, penktojo straipsnio nuostatos turėtų būti sustiprintos ir apimti e, platesnę teritoriją, ne tik Baltijos šalis. Dabar, kai dėl kibernetinių. E, apsiginimo nuo kibernetinių nusikaltimų. Šis klausimas tapo aktualus nuo 2007 metų, kai buvo įvykdytas e, išpolis prieš Estijos e, internetinės svetainės. Nuo to laiko iš tiesų buvo imtasi veiksmų, tačiau jų nepakanka, jų reikia daugiau. Taigi galiu pasakyti, kad e, NATO ir ES santykiai nebuvo pats aktualiausias klausimas šioje parlamentinėje NATO sesijoje. Dabar, kai dėl ES e, dalyvavimo NATO misijoje Libijoje, apie tai buvo daugiausiai kalbama. Nepaisant to, mūsų delegacija aktyviai dalyvavo visose, delega... visose diskusijose, visose komitetuose. Aš e, susitikau su ponu Karl Lamers ir pasakiau, kad e, iš tiesų e, reikėtų geriau bendradarbiauti, e, užtikrinti didesnį bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir NATO generalinės asamblėjos. Galbūt bendrą renginį galėtumėm organizuoti rūdienį. Pažiūrėsime, ar tai bus galima įgyvendinti. Bet kuriuo atveju labai svarbu, kad Europos parlamento vaidmuo taptų labiau matomu. Na, mūsų delegacija e, ketina dalyvauti ir e, Bukarešte organizuojamuose renginiuose spalio mėnesį ir tuo metu galbūt pateiksime naujų pasiūlymų. Ačiū. Grazie. Dėkuoju kolegai Sairuš Volski. Šeima, ar kas nors norėtų pasisakyti? Kolega Brok, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Sairuš Volskiai, turiu keletą klausimų dėl jūsų pranešimo, kuris yra beje labai turiningas. Ar parlamentinės asamblėjos susitikime jūs kalbėjote apie ES bendradarbiavimą su NATO? Turiu galvoje Turkijos veto aspektą. Mes e, turime suprasti, jog įvairūs bendradarbiavimo formatai negali normaliai funkcionuoti dėl Turkijos veto, kadangi Turkija blokavo tą bendradarbiavimą NATO lygmeniu. Todėl man ir įdomu, ar šitas klausimas buvo aptartas parlamentinės asamblėjos susitikime, kadangi mūsų kariškiai atsiduria neprimtinoje padėtyje ir reikia tą padėtį e, aiškinti. Toliau, gynybos sistemos jūs kalbėjote su amerikiečiais. Nepamirškite, jog e, Čekija nusprendė pasitraukti iš, iš to projekto. Ministras Vandra pranešė taip, todėl kad amerikiečių įsipareigojimai nebuvo pakankami Čekijos, e, e, instaliavimo Čekijoje šitų gynybos sistemų klausimų, tad ar NATO parlamentinės asamblėjos sustikime buvo kalbama ir apie tai, norėčiau žinoti. Ir ar, ar buvo kalbama taip pat apie Rusiją šitame kontekste. Ir aišku, būtų labai įdomu sužinoti, ką šito klausimu mano NATO parlamentinė asamblėja. Dėkoju kolegai Brokui, ar dar būtų norinčių pasakyti, ponas Tanok. Nessun altro intervento? Niekas daugiau nenori pasisakyti? Apie parlamentinę asamblėją. Atsiprašau, kad tik atvykau. Ponas pranešėjas kalbėjo apie NATO parlamentinę asamblėją Varnoje, kuri vyko prieš e, keletą dienų. Ir turiu pasakyti, kad e, dėja aš e, esu nepatenkintas mūsų nacionalinių parlamentų kai kurių narių požiūrių kurie mano, kad Europos parlamentas yra kaip penktas, penkta koja Ir nepaisant to, mes bandėme prisidėti prie visų diskusijų, dalyvauti jose e, diskusijose. Manau, kad e, toks požiūris yra tik tai kultūrinis dalykas ir ateityje galėsime sugebėti ir jo atsisakyti. Bet kuriu atveju mes kalbėjome apie Libiją, apie e, gebėjimų panaudojimu, persidengimu e, Afrikos kontinente vykdomačiose e, misijose. Taigi buvo aptarta kaip ir labai daug dalykų ir e, taip pat buvo kalbama apie NATO ir ES bendradarbiavimą, tačiau visiškai nebuvo paminėtas ES vaidmuo. Todėl dėl to galėčiau pasiskūsti. Bet kuriuo atveju man atrodo, kad e, reikėtų e, spausti mūsų kolegas iš nacionalinių parlamentų, kad jie suprastų, kad ir mes galime e, šį beitą nuveikti šioje srityje. Dėkoju. Kolega Landsbergis. Mhm. Thank you, Mr. President. Yes, I see. Ačiū, pirmininkė kai dėl NATO parlamento asamblėjos Varnoje išvelgiu vieną problemą. Ir galbūt mes galėtumėm ją aptarti. Atsižvelgianti tai, kad mes pradėjome kalbam apie NATO problemas ir kokiagi yra pagrindinė problema. Tai yra vis didėjantis nepasitikėjimas NATO NATO organizacijai priklausančioms e, valstybėms narėms ir JAV. Mes išgirdome daug kritikos apie tai, kad e, trūksta lėšų saugumui užtikrinti. Be to, buvo ką tik tai paminėtas dar vienas dalykas, kad e, mūsų partneriai, europiniai partneriai, yra nusivylę JAV požiūrių Rusijos atžvilgių. Tai yra dėl, kalbant apie tą antiraketinį skydą. Taigi, šiandieną mes turime labai daug laiko, todėl galbūt galėtumėm pakalbėti apie pagrindinės problemas. Ne tik tai apie teigiamus dalykus, kaip puikiai praleidome laiką Varnoje. Kolega Lizek, prezo, prego. Kolega Lizek. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau kreiptis į pranešėją ir paklausti, ar NATO parlamentinės asamblėjos metu buvo aptartas Gruzijos klausimas. Tai yra mane domina du dalykai. Visų pirma, ar buvo aptarta uh, E, dviejų e, Gruzijos e, regionų okupacijos tema. Ir antras dalykas, ar buvo kalbėta apie Gruzijos norą prisijungti prie NATO. Dar vienas klausimas. Ar dis diskusijose taip pat buvo minimas ir pavojingas Kalnų Karabacho sukarinimo aspektas. Na, dar vienas dalykas. Būtų puiku, kad e, būtų gilinamasi labiau už šios klausimus, nes, kaip jau buvo sakoma, šiandien daugiau yra laiko. Atrodo, kad daugiau Nėra norinčio pasisakyti, galbūt e, pranešėjas norėtų pakomentuoti kai ką. Ačiū, norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė e, ponas Brok, tačiau šiuo metu kalbasi su kitu kolega. Jums turbūt jau nebereikia mano atsakymo. Na, bet kuriuo atveju, dėl Berlyno plus nieko naujo neišgirdome. Nei dėl Turkijos, nei dėl kitų dalykų. Taigi tai, kas buvo pasakyta, nieko, ten nebuvo jokios naujos informacijos. Ta pati galiu pasakyti, kad e, po pirmosios e, NATO parlamentinės asamblėjos e, Edimburgė pasakiau vieną pastabą, kad su mumis buvo elgiamasi kaip ir su, pavyzdžiui, delegacija iš Irano parlamento. Na, panašiai buvo elgiamasi su mumis, Europos parlamento nariais. Todėl mes bandėme mm, patys e, pakeisti situaciją, aktyviai dalyvaudami diskusijose. Bet turėjome E, vadovautis protokolu ir dažnai mums nebuvo suteikta galimybė pasisakyti. Pavyzdžiui, kai buvo, e, vyko diskusija su Rasmusenu, su kai, kuriomis, su kai kuriais NATO e, misijų vadais. Ir tai turiu paminėti, nepaisant to, kad iš tiesų mes labai aktyviai dalyvavome, stengiamės aktyviai dalyvauti asamblėjos darbe. Dabar Mūsų e, kolegos iš nacionalinių parlamentų gyvena visiškai kitokį gyvenimą. Ir yra, pavyzdžiui, nacionalinių parlamentų narių, kurie užsijama atskirai NATO ir ES klausimais. Ir man atrodo, kad e, Europos parlamentas e, pasižymi vienu pranašumu, nes mes aptariame šias dvi temas kartu. Pavyzdžiui, e, norėčiau priminti e, pono vieną pranešimą, kurį mes parengėme šią temą. Dabar kalbant apie NATO parlamentinės asamblėją, tai e, išvelgiu vieną problemą, kad jokio kažkokio apčiuopiamo rezultato nėra. Vyksta tik tai diskusijos, tačiau mm, nėra kažkokio e, NATO lygmens e, požiūrio. Yra tik tai tokių atskirų nacionalinių parlamentų reiškiamas požiūris. Būtent e, tai norėjau akcentuoti su kitais kolegomis mūsų parengtame, parengtoje ataskaitoje. Todėl reikėtų e, daugiau kalbėti apie e, bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais, apjungiant šios du e, aspektus, tai yra NATO ir ES politiką. Toliau labai daug asmenų mano, kad ES nelabai gali e, prisidėti prie NATO įgyvendinamų misijų kad e, ir kad tarp ES ir NATO glūdi milžiniška spraga, todėl negalima e, prilyginti NATO ir ES kaip lygiaverčių partnerių. Na, Landsbergis kalbėjo apie Ameriką ir apskritai kyla klausimas dėl NATO kaip organizacijos egzistavimo. Būtent dėl tos priežasties labai sformuoti ES bendrą užsienio ir saugumo politiką, bendrą saugumo ir gynybos politiką. Tačiau dėja kol kas Žinote, kokia yra prasta situacija. Prieš 20 metų ES, ES įnašas į NATO e, sudarė 50 procentų, dabar šis įnašas yra ženkliai mažesnis. Todėl NATO e, elgesi su ES, e, na kaip su parazitais. Ir tiesiog NATO nemano, kad mes esame rimtas partneris, kuris gali dalyvauti NATO misijose. Todėl situacija iš tiesų labai sudėtinga. Dėl to, kad trūksta sąryšio tarp šių dviejų organizacijų. Galbūt dėl to esame kalti ir mes, dėl to, kaip buvo e, sprendžiamas e, NATO misijos Libijoje klausimas. E, Taigi, ką kaip parlamentas mes galėtumėm padaryti? Mes turėtumėm veikti per nacionalinius parlamentus, kad e, būtų suformuotas toks e, pan-europinis požiūris, kuris turėtų pakeisti tuos e, atskirų nacionalinių parlamentų požiūris, kaip matėme toje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Dabar Dėl Gruzijos visiškai šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbo atvarkę ir e, prisiminkite, e, e, rūpjūčio mėnesį po invazijos į, po Gruzijos okupacijos buvo organizuotas specialus AFET komiteto posėdis ir Tada buvo labai daug diskutuojama šio klausimu, o dabar atrodo, kad ši tema yra ir pamiršta, todėl ir mm, Gruzija nebuvo įtraukta į darbo atvarkę. Taigi iš tiesų dabar jau Gruzijos klausimas nebėra aktualus, o aš pats mm, kalbėdamas bandžiau akcentuoti štai ką, kad mes galime akcentuoti tą papildomumo principą, e, kuriuo vadovaujasi kuriuo vadovaujamasi NATO ir Europos santykiuose. Pavyzdžiui, Afganistane ES vaidmuo buvo labai mažas, indėlis labai mažas. Ir reikia iš tiesų įrodyti, kad NATO ir ES gali bendradarbiauti, kad gali būti sinergija tarp šių dviejų struktūrų. Tai norėjau akcentuoti kalbėdamas. Tačiau atrodo, kad ES negali pakeisti situacijos, o NATO e, taip pat turi kažkokią labai griežtą nuomonę ES atžvilgių. Situaciją dar apsunkina tai, kad ES E, nacionalinių parlamentų atstovai taip pat pateikė skirtingą nuomonę, kontroversišką nuomonę. Todėl iš tiesų e, norėčiau sakyti, kad reikia formuoti kažkokią bendrą nuomonę e, kartu su nacionaliniais parlamentais, kažkokias politinės kairės, kuriomis būtų vadovaujamasi įgyvenint tą bendrą saugumo ir gynybos politiką. Nes, aišku, dabar ekonominės krizės akise mes pamirštame vieną dalyką. Jeigu mes, pavyzdžiui, nesugebėsime nusiųsti 20 ir, ar 40 tūkstančių karių dalyvauti NATO misijose, tai reikš, kad mes iš tiesų e, negalėsime efektyviai dalyvauti sprendžiant e, konfliktus. Taigi, komitetas kaip sėdė ir delegacija santykiams su NATO parlamentinė asamblėja turėtų e, aptarti iš naujo ir iš naujo tą e, saugumo ir gynybos politikos aspektą. Nes žvelgiant į m, teoriją. Mes turime ir BUSP, ir BSGP, tačiau dėje e, tos politikos įgyvendinamos e, praktikoje su labai dideliu fragmentiškumo laipsniu. Dabar ko piliečiai laukia iš ES ir NATO? Tai yra, nori, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Ir ypatingomis ir įsivaizduokite, kad mes pavyzdžiui nesugebėsime tam tikromis aplinkybėmis užtikrinti tų žmonių e, saugumo, tai iš tiesų reikštų labai neigiamus dalykus. Ponas Tanokas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau e, pakalbėti apie vieną dalyką, apie kurį ką tik tai prisiminiau. Norėčiau pritarti uh, E, pranešėjui, kad e, labai daug tik tai kalbama apie ES e, vaidmenį, tačiau apskritai požiūris į ES vaidmenį yra neigiamas. Pavyzdžiui, turiu priminti, kad NATO parlamentinė asamblėje e, sulaukėme kritikos netgi iš e, kolegos iš e, Estijos parlamento. Bet to norėčiau pakalbėti apie tai, kad iš tiesų labai neigiamas požiūris į Europos parlamento narių dalyvavimą NATO parlamentinėje asamblėjoje. Socialistų frakcijoje organizuoj, buvo organizuojami įvairūs sustikimai. Ir ten buvo kalbama apie tai, kokį vaidmenį turėtų vaidinti Europos parlamentas. E, ir vienas e, asmuo iš tiesų išreiškė labai daug kritikos dėl Europos e, parlamento vaidmens e, BUSP ir BSGP politikos kontekste. Na, Labai daug kritikos e, sulaukėme ypač iš e, Britų, kurie kritikavo ES dalyvavimą NATO kai kuriuose misijose. Ir aš asmeniškai e, neformaliai kalbėjausi su užsienio reikalų ministerijos atstovais, kurie sakė, kad Galbūt 10 e, procentų NATO parlamentinės asamblėjos atstovų galėtų būti iš Europos parlamento. Ne 6, bet 10. Na, nežinau, kaip tą situaciją mes galėtumėm pakeisti, tačiau E, šis klausimas yra labai aktualus. Kol jis nebus išspręstas, mes, Europos parlamentas, negalėsime vaidinti labai aktyvaus vaidmenį. Bet kuriuo atveju galiu tik didžiuotis tuo, kaip elgesi kolegos iš Europos parlamento parlamentinėje asamblėjoje. The... Kitas aspektas tai yra e, rezoliucijos projektas dėl Europos e, parlamento požiūrį gyvendinant 9 ir 10 straipsnius iš pirmojo protokolo prie Lisabono sutarties dėl parlamentinio bendradarbiavimo BUSP ir BSGP srityse. Pereitą posėdį mes nusprendėme parengti tą rezoliucijos projektą ir ten turėtų būti pateikta mūsų nuomonė, kaip mes turime bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, e, prižiūrint tai, kaip yra įgyvendinama BUSP ir BSGP politika. Tokiu atveju bus suteikti aiškus įgaliojimai mūsų dėrybininkai. Dabar pateiksiu tokią pamatinę informaciją. Diskusijos dėl mm, parlamentinio bendradarbiavimo, dėl pirmojo protokolo E, prasidėjo ir e, dešimtasis protokolo straipsnis numato, kad būtų galima organizuoti sustikimus su nacionaliniais parlamentais ir tų sustikimų metu aptarti BUSP ir BSGP klausimus. Na, kokia yra mūsų pozicija? Bet koks tarp, e, tarp parlamentinės bendradarbiavimas ir šioje srityje turi būti uh, patvirtintas Europos parlamento, kaip tai numato devintas straipsnis. O kai dėl bus ir BSGP sričių, tai e, Lisabono sutartis numato Europos parlamento vaidmenį prižiūrint tai, kaip įgyvenima šios politikos. Taigi, e, tarp parlamentinių sustikimų metu bus aptarti šie, šie klausimai ir e, jie turėtų būti inicijuoti Europos parlamento. Ponas Brokas, Galtieri ir DAF yra mūsų dėrybininkai, kurie pateikė e, dokumentą, jis buvo išplatintas vakar ir dėja gali, su juo galite supažinti tik anglų kalba. Dokumentas remiasi dokumentu, kuris buvo jau patvirtintas, tai yra pono Albertinį ir Galtieri pranešimais, dėl kurių mes neseniai balsavome. Dabar, jeigu mes e, galėsime susitarti dėl e, šių dokumentų, E, šie dokumentai bus e, pateikti parlamentiniai asamblėjai. Su sąlyga aišku, kad šis klausimas bus įtrauktas į, darb, į plenarinį posėdžio darbo tvarkę. Dabar aš nusi, nu, norėčiau suteikti žodį e, kolegai Brokui. Prašome. Ačiū pirmininkė. Na, nu, aš turiu tik tai vieną pastabą ir kažką norėčiau dar papildyti prie to, ką jūs pasakė. Nebūtina man viską kartoti. Na, pamatysite, kad svarstant šį klausimą vyksta diskusija tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Ir nacionaliniuose parlamentuose jūs suprantate, kad taip pat diskusija vyksta dėl išorės, Europos Sąjungos išorės politikos, taip pat Kozakas dėl to diskutuoja. Kalbant apie Kozoką, galima apie viską diskutuoti pagal dešimtąją straipsnį, bet tai turi būti e, vykdoma bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais rėmuose ir ten Europos parlamentas tam tikrą prasme turi dalyvauti. Ir toje inter, tarp parlamentinėje asamblėje būtent yra tas devintasis straipsnis prie protokolo, kuris paminėtas ketvirtame punkte pranešimo. Čia kalbama būtent apie bendros pozicijos ieškojimą ir uh, bendros pozicijos tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Ir čia būtina bent minimali Europos parlamento, bent minimalus Europos parlamento dalyvavimas. Šitas bendradarbiavimas suteikia tam tikrų kompetencijų, reikia, kad mes tikrai galėtumėm dalyvauti, tarkim, rengiant darbo tvarkį ir panašiai. Taigi čia reikalingas bendradarbiavimas, mes negalime visiškai priklausyti nuo Kozako. Norėčiau dar pabrėžti, kad pagal Lisabono sutartį. E, ten, kur, įvar, taip kaip įvardinta mm, vyriausios įgaliotinės e, įgaliojimai ir kompetencijos, yra atskiras biudžetas turi būti numatytas, ypač kalbant apie krizių valdymą ir panašiai. Ir parlamentas turi aptarti šitos klausimus, bet ir nacionaliniai parlamentai taip pat turi atitinkamų biudžeto kompetencijų ir e, tokiu atveju jie taip pat turi dalyvauti toje diskusijoje. Čia kalbu apie tai, kad jie, nacionaliniai parlamentai, turi prisimti tam tikras jiems tenkančią atsakomybę prieš savo vyriausybės ir pagal, aišku, savo konstitucinės galės. Ir norėčiau tiesiog paminėti, kad tikrai yra nacionalinių parlamentų, kurie nesupranta pagal Lisabono sutartį jiems tenkančių galiojimų ir pareigų, ir tai yra bėda. ir Trojka ir Europos parlamentas juos liktai ir informavo apie tai, tačiau regis, kad nacionaliniams parlamentams reikalingas aiškus įgaliojimas, mm, kad situacija būtų tiesiog aiškesnė, nes čia turi būti užtikrinta tikras bendradarbiavimas tarp ES parlamento ir nacionalinių parlamentų. Taigi aš norėčiau, kad čia mes priimtume labai aiškę poziciją dėl šitos situacijos ateinančiam šešeriems mėnesiams ir apskritai ateičiai, kad šitą situaciją būtų išspręsta. Na, pirmininkant Lenkijai reikėtų, kad šitas klausimas būtų išties apsvarstytas iš esmės. Kompromiss mitwirken und weiter daran arbeiten zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament. Und, äh, Taigi mes turime paprašyti, kad mūsų kolegos apsvarstytų kompromisą, kad mes galėtumėm sukurti tą pagrindą bendradarbiavimu su nacionaliniais parlamentais ir čia priimant poziciją paprašysiu kolegų atkreipti tai dėmesį, nes tai labai svarbu mūsų darbui ateityje ir mūsų taip pat ir komiteto darbui. Ir mes šią komitete turime priimti poziciją ir patvirtinti šią rezoliuciją. Kaip sakiau, mano su kolegomis pateiktas paketas būtent šią kryptimį eina ir mes siekiame, kad būtų priimta aiški ir tvirta pozicija. Ačiū. Absent, so, uh... Ponas Gualtieri uh, posėdėje nedalyvauja, ponas Daf. Pirmininkė, komitetas pritarė trijų bendra autorių nuomoniai, kad reikia sustiprinti Europos parlamento vaidmenį. Turime priminti apie mūsų vaidmenį e, sistemiškai, tačiau mandagiai. Ir kaip parodė įvykusi NATO e, parlamentinė asamblėja, problema neapsiriboja tik tai Kozak tačiau yra platesnė ir apima e, platesnį e, politikų spektrą kad e, ne visada nacionaliniai parlamentai mumis pasitikė. Labai svarbu, kad Europos parlamento pozicija būtų sustiprinta. Vien ne dėl to, kad mes džiaugiamės protokolu, ir ten įtvirtintomis mūsų funkcijomis. Tačiau mm, mes norime, kad būtų, e, kad pagerėtų e, bus politikos kokybė. Europos parlamentas gali padėti tarybai įgyvendinant šią bendrą politiką. Kozak pateiktas pasiūlymas nepasiteisins. Dėl ko? Todėl, kad e, yra e, ignoruojami BSGP politikos specialistai iš nacionalinių parlamentų. Be to, toks pasiūlymas nebus e, tinkamas ir mums. Todėl labai svarbu, kad mes suprastumėme, kad susitarimo kaip ir nėra tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Reikia skatinti, kad būtų organizuojamos e, konferencijos skirtos ES nacionalinių parlamentų pirmininkams, kad būtų pasiektas E, toks visapusis susitarimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Žinau, kad tokiai idėjai pritartų Europos parlamentos pirmininkas. Šiai idėjai, kuri iškilo mūsų komitete. Europos parlamento pirmininkas supranta, kad nebūt, nebus lengva dėrėtis dėl mūsų minimų dalykų. Tikiuosi, kad šiai nuomoniai, šiam rezoliucijos projektui bus pritarta po pietų balsavimo metu ir tikėkime, kad e, šis klausimas bus įtrauktas į plenarinę e, sesijos darbo tvarkę. Ačiū. So next speaker, Mr. Tanak, please. Ponas Tanukas. Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad kalbant apie nacionalinius parlamentus, ypač Britų ir Prancūzų parlamentus, tai jie norėtų, kad Europos parlamento delegacija prilygtų kaip ir nacionaliniai delegacijai iš Irako parlamento. Na, tokią idėją išreiškia vienas žmogus, kuris netgi nėra labai jau e, priešiškai nusiteikęs Europos Sąjungos ar Europos parlamento atžvilgių. Ir, kaip jau minėjau, iš tiesų bus nepriimtina, kad e, Europos parlamentas turėtų tik tai e, šešis narius, šešis atstovus NATO parlamentinėje asamblėjoje. Aš norėčiau, kad bent 10 procentų e, NATO parlamentinės asamblėjos narių būtų iš Europos parlamento. Tai yra, pavyzdžiui, 15 žmonių. Nes, e, pavyzdžiui, jeigu bus nusileista tik tai ir pritarta tik tai Mm, šešių asmenų skaičių, tada didelė e, rizika, kad pavyzdžiui Britų atstovas nepateks į tą skaičių. Todėl aš pasiūliau, kad Europos parlamentą atstovautų e, didesnį, didesnį skaičius e, žmonių, vadovaujantis e, štai kokią formuluotę, kad kiekvieną šalį gali atstovauti 12, 12 procentų. Tiesiog mm, man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie 20 mm, e, asmenų iš Europos, kiekvienos ES šalies. Tik tada mes galėsime e, dirbti. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes nustatysime kažkokius pernelyg ambicingus tikslus, pavyzdžiui, 40-50, kas sudarytų ketvirtį visos parlamentinės asamblėjos metu, tai man atrodo, kad tokiam pasiūlymui nebus pritarta. Ir jau visai neseniai sustikome su atstovais iš nacionalinių parlamentų ir matėme, kad e, iš tiesų Europos parlamentą tuose posėdžiuose atstovauja septyni ar aštuoni žmonės. Ir akivaizdu, kad e, yra akivaizdi disproporcija. Bet jeigu mes, jeigu pritarsite mano pateiktam pasiūlymui su sąlyga, kad e, tas atstovavimas būtų galimas e, pežiūrėti kiekvienais metais, toks dalykas galbūt būtų ir priimtinas. Tačiau kai kurie mano, kad Europos parlamento asamblėja jau tampa pernelyg e, europinė, tai yra, kad jinai perke, iškeliama į europinį lygmenį. O nacionaliniai parlamentai turėtų vaidinti didesnį vaidmenį. Todėl reikėtų, man atrodo, ieškoti kompromiso ir šiuo atžvilgiu. Norėčiau sužinoti, ką apie tai mano Andrew ir kiti dėl mūsų atstovų skaičius, nes, kaip jau minėjau, jeigu mes reikalausime per daug, greičiausiai nieko negausime. The, Mr. Sarzvolski. Ponas Volski, prašom. Ačiū pirmininkė. BSGP. Tai yra bendra saugumo ir gynybos politika bei bendra užsienio ir gynybos politika. Šiems klausimams aptarti reikalingi du lygmeniai. Ir nesvarbu, kiek žmonių juos aptarinės, tačiau kas juos aptarinės. Tai yra, kas E, bus siunčiama į parlamentinę asamblėją iš nacionalinių parlamentų. Nes, kaip jau minėjau, egzistuoja du bus pasauliai. Vienas yra NATO, o kitas yra ES. Ir nemanau, kad Kozak yra tinkama vieta aptarti šios klausimus, nes ten e, su tuo susiję žmonės nesupranta problemos esmės. Galbūt Kofak galėtų būti sprendimas. Tai yra e, užsienio reikalų komitetų pirmininkų konferencija. Vienoje iš jų esu dalyvavęs. Na ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, COFAC e, kaip ir nauja struktūra. Prisimenu vieną nacionalinio parlamento narį iš Bulgarijos, Salmon Pasai. Jis pradėjo diskusijas kalbėdamas apie naujus dalykus, tai yra lyg išrasdamas Europos parlamentą ir nežinodamas, kad Europos parlamentas jau egzistuoja. O kai mes apie tai jau jam pasakėme, jis buvo labai nustebęs, kad jau dabar yra organizuojamas bendros misijos, bendri renginiai. Na, jis e, kalbėjo apie tai, kad visą tai reikia lik sukurti, ignoruodamas tai, kad visą tai jau egzistuoja. Todėl dar, dar, dar kartą noriu akcentuoti, kad svarbu ne skaičius, bet žmonės, kurie dalyvauja toje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Dabar tai, ką sakė ponas Tanokas. Jūsų pastaba yra labai svarbi, tačiau dar kartą akcentuoju, kad svarbu ne skaičius, bet e, žmonės. Tai yra, tie žmonės turi e, žinoti, kas yra bendra užsienio ir saugumo politiką, žinotų apie NATO, Europos Sąjungą. Tai ne, neturi šiaip būti kažkokio sekretoriato darbuotojai, kurie su tokiamis temomis nieko bendro neturi. Labai sunku susitarti. Dėl ko? Todėl, kad e, nacionaliniai parlamentai visada pernelyg e, akcentuoja savo interesus ir neturi bendros vizijos Ir iš tiesų negalima bus e, pasiekti rezultatų, jeigu nebus galima suderinti europinių ir nacionalinių interesų. Todėl lygiai taip pat, kaip mes ieškome kompromisu, tą patį turi daryti ir mūsų kolegos iš nacionalinių parlamentų. Dabar COFAC yra visiškai neminimas šiame rezoliucijos projekte bet e, man atrodo, kad vietoj kozak turėtumėm kalbėti apie kofak. Jeigu reikėtų galvoti apie tai, kas turėtų atvykti į tuos nacionalinio parlamento asamblėjos posėdžius, tai turėtų būti e, žmonės iš e, delegacijų santykiams su NATO, iš užsienio e, reikalų komitetų, iš saugumo komitetų. Tokie žmonės turėtų dalyvauti NATO parlamentinėje asamblėjoje, nes jie būtent jie atsakingi už saugumo užsienio uh, E, politikos aspektus nacionalinėse parlamentuose. Taigi dar kartą noriu akcentuoti, reikėtų įtraukti į parlamentinės asamblėjos darbą žmonės, kurie yra informuoti ir apie NATO ir ES. Na, iš tiesų labai keista e, bendrauti su žmonėmis, kurie turi mažai ką bendro ir nežino, kas tai yra bus ar BSGP. Brandner. Dar kiti du kolegos, Brandner ir Huntis. Pirmiausiai kolega Brandner. Dėkoju. Aš labai trumpai norėčiau tik pasakyti, jog pritarėme pono Galtieri, pono Daf ir pono Brok požiūriui. Mes e, aptarėme šitos klausimus su nacionaliniais parlamentarais ir dauguma iš jų mums pritarė. Mes e, pritarėme antrajai daliai ir šios dalies formuluotėjai mums, mūsų nuomonė, tai, tai yra puikia dalis. Tad pritarėme šiai rezoliucijai. Panas Huntis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš e, E, pasisakau vietoj ponios Blusin, kuri negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Mes norime pasakyti, jog šioje parlamentinėje asamblėjoje, kalbant apie bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog reikėtų sustiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį šiame kontekste. Kodėl? Todėl, kad e, užsienio e, politika ir gynybos politika vis dar lieka valstybių narių kompetencija. Aš ne visiškai supratau tai, kas buvo pasakyta apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Europos semestre iškyla kai kurių problemų. Ir tai, kad iš nacionalinių parlamentų atimama teisė apibriežti nacionalinę ekonominę politiką, tai nėra gerai. Devintas, dešimtas Lisabonas sutarties straipsniai mes manome, kad reikėtų parlamentinės kontrolės bus srityje ir BSGP ir tai turėtų daryti ir Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Su sąlyga, ir norėčiau pabrėžti, tai su sąlyga, kad parlamentinė asamblėja turėtų turėti teisę pasipriešinti bet kokiems bus veiksmams, jeigu mato tam pagrindą. Ir dešimtajame protokolo straipsnėje numatyta parlamentinė asamblėja ir apie tai kalbama taip pat rezoliucijos tekste, turi turėti teisę gauti informaciją bei siūsti stebėtojus bus srityje bei BSGP srityje. Noriu pabrėžti, jog reikia visiškos parlamentinės kontrolės procedūros išorės veiksmų tarnyboje, nes e, tai yra tik tai vykdomoji e, bus struktūra. Reikėtų, kad parlamentas galėtų e, gauti pranešimus, ataskaitas, e, nuomonės iš tarybos ir komisijos. Ir šita parlamentinė asamblėja taip pat turi turėti teisę priimti saistančias rezoliucijas ir neapribojant nacionalinių parlamentų teisių šioje srityje. Ir galiausiai aš manau, jog, aišku, mes negalim neigiamai kalbėti apie nacionalinius parlamentus. Manau, kad turime išlaikyti tikrą kontrolę ir mūsų bendradarbiavimas negali vykti nacionalinių parlamentų sąskaitas, susilpinant juos. Ir aišku, kyla klausimas, kas atstovaus nacionaliniams parlamentams šiame kontekste. Aš manau, kad tas atstovavimas turi būti tikras, tai yra, kad e, visos politinės frakcijos turi būti e, atstovaujamos. Nes paprastai didžiosios frakcijos ar politinės šeimos atstovauja ir tuo, tuo būdu nėra iki galo atstovaujami visi nacionalinių parlamentų sudėtinių dalių požiūriai. Tad jeigu norime, kad tokiuose išrinktose struktūrose būtų atstovavimas tinkamas, reikia eiti būtent šitą linkmę. Puiku, nėra kitų norinčių pasisakyti. Dar e, kolegas Sairus Volski, Daf ir Brok. Pirmiausiai Sairus Volski, paskui kolega Daf, o galiausiai kolega Brok. Taip, taigi kaip sakiau, nacionalinių parlamentų atstovų lygmuo, kozako lygmuo, ne čia problema na, galbūt tai netink, ne pačios tinkamiausios institucijos, kur tie klausimai turi būti svarstomi. Ir ieškat sprendimo, nemanau, kad reikia bandyti nu-, nu-, nusibriežti konkretų atstovų skaičių ir skaičiuoti, kiek atstovų turi būti nuo Maltos ir panašiai. Ne čia problemos sprendimas. Aš pastengsiu įtikinti. Lenkijos opozicijos pirmininką. Galbūt reikėtų kodenak formatą apsvarstyti. Tai būtų užsienio reikalų komiteto pirmininkų konferencija, taip pat e, atstovų NATO asamblėje. Kažkokia tokia, toks formatas turėtų būti svarstomas ir nepriklausomai nuo tos asamblėjos dydžio būtų vienas ar du e, atstovai nuo užsienio reikalų komiteto, NATO e, delegacijos e, pirmininkas ir panašiai. Na, reikėtų dar konkrečiai svarstyti tą formatą, bet tas atstovavimas organas negali būti tokio paties modelio, kuris atitinka mūsų iški arba kuris buvo svarstamas anksčiau. Tai turi būti organas, kuris na, būtų tikrai atstovaujamas ir atspindėtų tas didžiasias idėjas už saugumo ir gynybos srities. Galbūt galėtumėm sušaukti tokį neformalų sustikimą dėl, dėl, tiesiog dėl konsultacijų, kad apsiklaustumėm viens kitą, ką toliau daryti, ką dabar daryti. Jeigu paliktum tai spręsti nacionalinių parlamentų delegacijų pirmininkams ar Kozakui, tai mm, manau, kad mums nepavyks pasiekti greito rezultato. Bet šių įvairių komitetų pirmininkai nacionaliniuose parlamentuose, jie labai panašus, jie jaučia tas, tą patį poreikį, tą pačią tuštumą ir labai puikiai supranta, kaip svarbu skubiai prasti sprendimą. Ir aš manau, kad mes kaip užsienio reikalų komitetas turim ir galimybę, ir pareigą netgi suorganizuoti tokį susitikimą, kad galėtume su tai žmonėm aptarti šiuos klausimus, su tais, kurie supranta mūsų susirūpinimą, turi panašias kompetencijas ir įgaliojimus užsienio reikalų komitiko, politikos rytyje ir dėl NATO. Na, man patinka mm, Franciska dėja e, jau išėjo Bet jie, patik, jie pasakė, kad antrasis straipsnis yra svarbus. Man jis irgi patinka, bet jis nėra esminis, kalbant apie bendradarbiavimą. O svarbesnis yra trečiasis punktas. Kol kalbam apie pirmininkų suėgą ir Europos parlamentą. Ir aš manau, kad norint išeiti iš aklavitės, mes suprantame, kad tokia konsultacija yra būtina. Aš tikrai pasitengsiu įkalbėti Lenkijos parlamentą kad jis imtųsi to koordinavimo vaidmens pirmininkavimo laikotarpiu ir kad mes galėtumėm išeiti iš tos e, na, aklavietės, kaip sakiau. Mes to negalime sauliaisti, ypač turint galvoje dabartinį sudėtingą kontekstą. Ponas Daf. Ačiū. Na. Aš manau, kad Sarės Volskė visiškai teisus. Esminis punktas čia, šioje šiame dokumente yra trečiasis, nes mes jame pripažįstame, kad nes, nepritarėm dabartinį situaciją. Tai mes turime būtinai pabrėžti. Nes po Kozako įvykusią Budapešte dauguma nacionalinių parlamentų ten dalyvausių padarė išvadą. Jo klausimas jau kaip ir spręstas. ir kad specialus kozakas e, atsakingas už e, BUSP kaip ir tenkina parlamentą, bet tai nėra tiesa. Aš manau, kad mums reikia laiko. Kad galėtumėm truputėlį nušviesti nacionalinius parlamentus ir informuoti juos apie Europos parlamento vaidmenį ir apie tai, kas yra ta bendroji saugumo ir gynybos politika ir koks jos pobūdis. Tam mums reikia laiko, aš manau, ir kad tiesiog viską sudėtumėm į savo vietas ir pona Ešton su ponu Van Rampoj taip pat turės pakankamai laiko, kad padarytų pažangos ir parodytų, kad bendroji užsienio saugumo politika vis tik tai yra veikianti politika. Ir kad ji gali. apginti ES interesus pasaulio lygmenių ir sėkmingai tai padaryti. Tada mes galėtum pasakyti, štai, sistema veikia. bet kuri nauja tarp parlamentinio bendradarbiavimo forma šioje srityje turėtų būti atstovaujamoji forma, bent jau iš dalies. Ir atstovaujama tiek geografiniu požiūriu, tiek ES to pluralizmo požiūriu. Bet aš sutinku su kolega, su Salius Volski, reikia, kad ir čia daugiau patirties būtų, kad žmonės būtų labiau informuojami tiek Europos parlamente, tiek ir nacionaliniuose parlamentuose. Kozakas nusprendė, kad kofa, karkofad, neprisimenu, kad tai vadinasi, nedėjau. Tai turėtų būti svarstama, tai yra gynybos komitetų pirmininkų konferencija. Ir jis prisiskyrė savo galę priimti sprendimus. Nepak kalvojusi apie tai, kad būtina pakankamai vis tik tai konsultuoti su nacionaliniais parlamentais. Taigi čia kils problema. Bus sudėtinga vėl atgaivinti disk diskusijos dėrybos šią srityje, bet reikia pamėginti tai padaryti. Bent jau paskatinti jas, kiek tai tai manoma. Aš manau, kad ši rezoliucija to ir siekia ir jai pavyks tai padaryti. Na, kreipdamasis į poną Tanok pasakysiu, jog Britų parama. O, Britų siekis neposėdžiauti Europos parlamente yra visiškai absurdiškas, sakyčiau, netgi vaikiškas elgesys. Ir brangus. Atitinkamos vietos paieškos yra brangiai kainuojančios. Vietos, kuri tiktų tokiai dideliai konferencijai, e, vykstančiai daugumą darbinių, daugia, daugelį darbinių kalbų, e, mes tikrai to negalime leisti iš tokių išlaidų. Britai sako, jog. Galima būtų posėdžiauti tarybos pastate Justilipsijoje, bet tai absurdiška, nes šiame pastate nėra tokio dydžio salės, kurios mums reikėtų. Aš manau, kad tai tikrai apgailėtinas elgesio pavyzdys. Bet tai tik dar labiau atskleidžia paniką, e, su kuria kai kurie britų deputatai žvelgia Europos Sąjungą. Na, kalbant apie dydį, skaitinė išraiška delegacijų, mūsų, mūsų atstovų delegacijų, ne, nesustelkime labai šitą mintį. Na, šeši, galbūt ir jokingas skaičius, jokingai mažas skaičius. Ir jam tikrai neturėtumėm pritarti. 20 procentų iš šimtų to 62. Tai yra 32,4 deputatų. Nežinau, ar kas nors gali pritarti tam 0,4 deputatą, bet galbūt į tą skaičių mes galėtum kaip nors įtalpinti Britų konservatorių ir gal net guoja atstovą. Intervento il kolega Brok, prego. Panas Brok. Ačiū. Manau, kad tikrai dauguma remia šitą poziciją. Dar kol kas skaičių, aišku, nenustatome, bet nurodome labai aiškiai, jog vadovaujamės būtent tuo požiūriu, jog 14 procentų arba bent trečdalis turi būti. Nacionaliniai parlamentai turi po keturis atstovus nuo nacionalinio parlamento, taigi Europos parlamento turėtų būti apie 24, 27 atstovų. Šeši tai tikrai yra jokingas skaičius, tai jį, tą skaičių reikėtų didinti, jeigu jeigu atsižvelgtumėm į nacionalinio parlamento stovų proporciją. Tai yra tam dvi priežastis. Su pirma, tai ne nacionalinių parlamentų pirmininkai tam tikrais atvejais, kurie lemia, o grupių vadovai, frakcijų vadovai. Ir antra, tai reiškia, jog reikia labai atidžiai elgtis, nes negalima pamiršti opozicijos atstovų. Jie taip pat turi būti atstovaujami, turi būti atstovaujamos nacionalinių parlamentų politinės frakcijos. Tik tokiu būdu, tokiu atveju tai būtų prasminga. Jeigu norime, kad, Europos, kad nacionaliniai parlamentai būtų atsakingi uh, už at savo atstovų paskirimą, už visų norimą atstovų paskirimą, kaip yra, pavyzdžiui, dėl užsienio reikalų komitetų, tai tokiu būdu reikėtų veikti. Aš tai čia turiu porą pastabų, kaip reikėtų elgtis po šios diskusijos, kaip sakė kolega. Volskis, e, dėl Kozako, kad nekiltų nesusipratimų, galbūt į trečiai, trečiame punkte reikėtų išbraukti paskutinį sakinį. Kozakas mano, kad būtent jie turi tai daryti. O kolega labai teisingai pastebėjo, jog Kozaką reikėtų vis tik tai išbraukti galbūt iš to sakinio. Ir dar vieną turėčiau pastabą dėl taip pat vis dar to paties trečiojo punkto. Čia nurodyta, kad Lenkijos pirmininkavimo metu turi būti pasiektas susitarimas kad mes turime paremti Lenk, pirmininkaujančią Lenkiją siekiant susitarimo su nacionaliniais parlamentais. Taigi tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Galbūt taip reikėtų pasakyti. Kad Lenk, primgaujantį Lenkiją turi siekti sustarimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Čia reikėtų uh, papildyti šitai, nes tai yra sustarimas ne tarp pirmingaujančios Lenkijos ir nacionalinių parlamentų, o tarp Europarlamento ir nacionalinių parlamentų. Ir reikėtų suformuoti sakinį taip, kad skatintumėm pirmingaujančią Lenkiją to siekti. Panas Daf. Uh, Daf. Aš pritariu Elmar jo antram pasiūlymui Tokiu būdu būtų iš tiesų puikiai atspindėti mūsų tikslai. Todėl galėtumėm rašyti. Siekiant susitarimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Dabar dėl pono Broko pirmos pastabos. Deja, ji mane nustebino. tai, ką Jūs pasakėte apie Kozak. Nežinau iš tiesų, ar tai būtų diplomatiška kalbėti apie Kozak. Todėl, kad e, Kozak posėdžio pabaigoje prie išvados, kad e, e, jis pats, pati šį struktūrą galvos apie galimas, galimus modalumus, todėl būtų Mm, gerai, jeigu mes savo ataskaitoje apie tai būtume paminėję. Ačiū. Kolega Brok. Ja, ich, äh... Kolega Brok. Aš pritariu kolegai Daf. Mes abu kentėjom Budapešto susitikime. Man atrodo, kad pats mandagiausias dalykas Kozako atžvilgių, kurį galėtume pasakyti, tai būtų iš vis nieko nesakyti. Nes e, yra kolegų e, esančių Kozake, nes karalystės delegacija, Vokietijos delegacija taip pat mano, kad, e, kad posėdžio išvados išvadose turi būti minimas kozakas. Tačiau aš manau, kad mes turime aiškiai parodyti, jog šitie dalykai visiškai nesusiję su kozaku. Ir tada mandagiausia būtų iš viso neminėti ko, ko, kozako. Elmal Brok iš tiesų turi daug patirties, yra vyresnis už mane, todėl turi patirties šio klausimu ir esu pasirengęs pritarti jo pasiūlymui. Tai yra, kad būtų išbrauktas iš teksto paskutinis sakinys trečioje dalyje. Gerbimi kolegos, nenorėčiau dabar, kad prasidėtų diskusijos dėl redakcinių pastabų, kurias įvardino ponas Brokas ir ponas Taf. Aš, aš galiu pripažinti tai, kad esu labiau patyręs šioje srityje nei ponas Tafas. Ačiū, sako pirmininkas padarysime pertrauką iki 11 valandos, o tada e, pračiasime ir bus pradėtas e, biuro posėdis. Na, šiandieną bus balsuojama dėl šio rezoliucijos projekto ir kadangi nėra galimybės pateikti e, pakeitimų raštu, bus galima pateikti pakeitimų žodžių jau balsavimo metu. Ačiū už bendradarbiavimą.